colleghi, è con vero piacere che do il benvenuto a questo. Kolegos, man labai malonu pasveikinti į šį neįlinį užsienio reikalų komiteto posėdį vyriausiąją užsienio politikos įgaliotinę ponę Ashton. Man labai malonu šiandien pirmininkauti šiam posėdžiui pono Broko vardu kuris perdavė atsiprašymus ir dėja turi šiuo metu pasilikti Vokietijoje konstitucinėme teisme. Taigi jo nebuvimas yra visiškai pagristas. Na ir visų e, komiteto narių vardų norėčiau pasveikinti ponę Broninę Ashton, atlikus puikų darbą dėrybose su Iranu. Ateinantis mėnesiai bus labai svarbus, turint omenyje šių dėrybų sėkmę ir mes labai vertiname tai, kad jūs, baroninė Ashton, labai aiškiai pasakėte, kad ir toliau liksite asmeniškai įsipareigojusi, siekiant, kad e, tos sąlygos, dėl kurių buvo susidarta su Iranu, kad jų būtų laikomasi. Deja, Iranas nėra vienintelė problema, su kuria mes susidurėme. Dėrybos tarp Izraelio ir Palestinos, jų sėkmė irgi yra labai svarbi, jeigu mes norime užtikrinti daugiau stabilumo artimuosiuose rytuose ir dialogas, kurio tikslas politinis sprendimas e, siekiant užbaigti konfliktą Sirijoje irgi yra labai svarbu, jeigu norint užbaigti humanitarinę katastrofą ir religinę politinę Sirijos dezintegraciją, taip pat ir kaiminių šalių problemas. Mes visi labai vertiname jūsų sprendimą apsilankyti e, Ukrainoje ir norėtumėme paklausti jūsų, kokie jūsų manimų galimi politiniai poslinkiai šioje šalyje ir ar ima, įmanomas tarpininkavimas, ar galima pakeisti politinį kelią, kurį pasirinko prezidentas Janukovičius, nepaminant tų principų, kurie yra reikalingi susitarimui pasirašyti ir galiausiai dėl Centrinės Afrikos Respublikos. Taryba patvirtino išvadas, kuriuose atsispindi šios šio, šioje šalyje susidariusios situacijos rimtumas. Mums atrodo, kad nebuvo numatyta konkrečių priemonių, kaip būtų galima užbaigti tą žudynės. Taigi, e, daugiau nekalbėsiu ir jums suteiksiu žodį pradiniam, pradiniam pasisakymai. O po to kolegos užduos klausimus. Prašau, Barnelė. Aštin. Ačiū, ponė pirmininkė, man labai malonu čia vėl dalyvauti užsienio reikalų komiteto posėdėje. Žinau, kad daugeliu jūsų šios kelios dienos, tai yra paskutinės dienos prieš e, atostogas, taigi norėčiau pasveikinti visus sortėjančiomis kalėdomis ir atostogomis. Norėčiau pristatyti užsienio reikalų ministrų tarybos posėdžio išvadas, aptarsiu kelias kelias temas, ne visas. Tiesiog norėčiau palikti galimybę jums užduoti klausimus ir su jumis padiskutuoti. Bet aš, žinoma, paliesiu svarbiausius klausimus. Užsienio reikalų ministrų taryba pradė, prasidėjo riboto, riboto sudėties susitikime, kur aš galėjau pateikti daugiau informacijos ministrams apie dėrybas su Iranu. Tose dėrybose aš dalyvauju jau daugiau nei trejus metus ir jūs tikriausiai matėte, kad Tarp lakščių 20 ir 24 dienos mums pavyko parengti bendrą veiksmų planą. Ir tai iš tikrųjų reiškia, jog žengtas pirmasis žingsnis ieškant ilgalaikio nuoseklaus sprendimo, siekiant e, pasirūpinti, kad Irano brandolinė programa būtų visiškai taiki. Kalba eina apie abipusės priemonės, Irano atitinkamus veiksmus ir ES plus 3 taikomas ribojančias priemonės. Aš manau, kad Ženevos susitarimas buvo labai svarbus diplomatinis proveržys, o dabar mums reikia tiesiog jį gyvendinti. Vakar aš susitikau su užsienio reikalų ministro pavaduotoju, pono Rači, kuris buvo labai svarbus partneris šiuose dėrybose. Ir kaip Jūs matėte, techninio pobūdžio diskusijos buvo nutrauktos praeitą savaitę ir dabar šią savaitę antradienį, ketvirtadienį jos vėl pradėtos. Čia, kaip ir su ministru Zarifu, pastarosiomis savaitėmis mes kalbėjome apie tai, kaip pereisime prie gyvendinimo ir tada pradėsime dėrybas dėl tikėtina išsamaus ir nuseklaus sprendimo. Jūs visi suprantate, koks jautrus yra šis diplomatinis procesas ir aš tik norėčiau pasakyti, jog asmeniškai esu įsipareigojusi ir ES vardu esu įsipareigojusi atlikti tą darbą, ko galima sėkmingiau. Bendrų reikalų taryba kitą dieną posėdžiavo ir mes kalbėjome apie plėtros paketą. Aš nusinčiau užsienio reikalų ministrams laišką, kur išdėščiau Serbijos ir Kosovo dialogo rezultatus. Ir man buvo labai malonu dalyvauti šiame neįlinėme procese ir pripažinti, kad praeitą penktadienį, tai buvo 20-asis dialogo posėdis, kai kurie tie susitikimai vyko daugiau nei 14 dienų, atsiprašau, 14 valandų ir iš tiesų nei vienas netruko mažiau nei kelias valandas. Ir tas atliktas darbas, to darbo rezultatas dabar gali būti visų įvertintas. Kartais aš netgi viršiau savo lūkesčius, pavyzdžiui, vietos rinkimų Šiaurės Kosove atveju. Ir aš norėčiau Robertui Gualtieri padėkoti už puikiai atliktą darbą, vadovaujant rinkimų stebėjimo misijai, esant neįliniams aplinkybėms. Dėkoju Jums labai. Kita diena bendrų reikalų taryboje mes patvirtinome dėrybinius įgaliojimus Serbijai ir susitarėme surenkti tarp vyriausybinę konferenciją ir pradėti stojimo dėrybas 2014 m. sausio mėnesį. Aš tikiuosi, kad rytoj vadovų taryboje tas sprendimas bus patvirtintas ir mes manome, kad šių stojimo dėrybų pradžia nėra vien tik tai svarbus signalas Serbijai, bet taip pat tai yra labai svarbu visam regionui. Aš taip pat tikiuosi, kad stabilizavimo ir asociacijos sutartis Kosovui bus užbaigta kitų metų eigoje. Aš manau, kad ir Kosovas, ir Serbija yra tas modelis, kuris turėtų įkvėpti kitas Vakarų Balkanų šalis, siekiant išspręsti likusias problemas ir judėti pirmin. Ir be jokios abejonės ES reikšmė yra labai didelė, padedant įkvėpti premjerus, prezidentus, jų komandas pasirašyti šį susidarimą. Albanijoje taryba nusprendė nusiųsti, Albanija nusprendė nusiųsti tinkamą signalą, išvelgiant į pasiektą pažangą ir tikimės sprendimo dėl šalies kandidatės statuso suteikimo 14 metų birželio mėnesį, remiantis komisijos pateiktą ataskaitą. Tai irgi puikus signalas, kuris nusinčiamas ne tik Albanijai ir kuris prisideda vėlgi prie regionio stabilumo. Na ir nemažai laiko taip pat skyrėme tam, kad galėtume įvertinti rytų partnerystės viršūnių sutikimą Vilniuje, kur buvo pasiekta konkrečių esminių rezultatų, ypatingai parafuojant asociacijos sutartį su Gruzija ir Moldova, siekiant pasirašyti jas kitais metais. Abi šalys turės gauti padidintą mūsų paramą po Vilniaus viršūnių sutikimo. Be jokios abejonės poslinkiai Ukrainoje irgi buvo labai aktualu, aktualus klausimas. Kaip žinote, lankiausi Kievę praeitą savaitę, susitikau su prezidentu Janukovičiumi du kartus, susitikau su opozicijos, opozicijos lyderiais du kartus, susitikau su vis, pilietinė visuomenė, su buvusiais trimis prezidentais ir šiek tiek laiko Meidan eh, aikštėje praleidau. Ministrai dar kartą užsienio reikalų taryboje patvirtino, jog yra pasirengę pasirašyti asociacijos sutartį su gilia ir išsame laisvos priekybos e, dalimi. Ir niekam neteigiu, kad mes manome, jog šis susitarimas yra geriausias būdas išspręsti trumpalaikius ekonominius iššūkius ir pasirengti geresniai ekonominiai Ukrainos ateičiai. Be kita ko, tai nusiųstų puikų signalą tarptautinėms rinkoms ir finansinėms institucijoms, Ir tai suteikia pasitikėjimo mano manimu ir tai būtų atitinkamas, atitinkama paskata ekonominėms ir politinėms reformoms. Ministrai pritarė asociacijai ir, ir politiniai integracijai e, Ukrainoje, ką puikiai parodė ir daugelis ukrainiečių praeitą savaitę ir e, visą šią savaitę. Ir susitikdama, susitikusi su ponu Janukovičiumi, galiu pasakyti, jog jis dar kartą patvirtino norą pasirašyti šį susitarimą ir mes kartu aptarėme gan detaliai visus ekonominius iššūkius, su kuriais susiduria ekonomika Ukrainoje. Esame pasirengę padėti ieškant iš, išeities iš susiklošiusios sustabarėjusios situacijos Ukrainoje, aš klausiau opozicijos lyderių ir aš aiškiai pasakiau, kad arba aš ar kažkas kitas Europos Sąjungoje, visi Europos Sąjungoje mielai padėtų toliau puoselėti e, šį dialogą, jeigu jis turėtų kokios tai vertės. Taigi, valdžiai Ukrainoje norėčiau pasakyti, kad piliečių teisė susirinkti piliečių žodžio laisvė yra būtina ir bet koks smurtas neįmanomas, turi būti ištirti smurto atvejai ir taip pat turi būti paleisti sulaikyti demonstruotojai. Ir taip pat turi būti išspręsta ši politinė krizė tam, kad šalis galėtų judėti toliau pirmin. Mes taip pat kalbėjomės apie pietų kaimynės ir daug dėmesio skiriame Sirijai, kadangi Mes mąstėme apie du krizės aspektus. Pirmiausia, baisę humanitarinę padėtį. Kristalina Georgieva šiandien susitinka su jungtinių tautų agentūromis ir mes puikiai žinome, kad buvo jungtinės tautos išreiškė raginimą padėti Sirijos žmonėms, kurie išgyvena baisius metus, ne tik Sirijoje, bet taip pat ir kaiminėse šalyse ir, žinoma, ES valstybėse narėse, kur vis daugiau žmonių atvyksta ieškodami paramos, galėdami gauti, norėdami gauti prieglapstį. Dar vienas mūsų darbo aspektas, žinoma, yra Ženeva 2. Kedimon susitiko su Abrahimi ir su juo kalbėjosi apie Ženevos 2 perspektyvas ir galimybę tai paversti proceso pradžia. Mes esame pasirengę skatinti pilietinės visuomenės vaidmenį ir ypatingai esame susirūpinę dėl to, kad moterys būtų tinkamai atstovaujamos delegacijos, kurios, daly, kuriuose, kurios vyksta į Ženevos 2, Ženevos antrosios dėrybas ir Ibrahimė pritarė, kad tai yra svarbu ir mums reikia surasti būdų, kaip paremti moteris, kad jos galėtų irgi atvykti dėrėtis į Ženevą, o nebūtų nustumtos į šalį. Tačiau tai yra esminių diskusijų dalis. Taigi mums reikia nuveikti kuo galima daugiau, kad ir toliau galėtumėme užtikrinti regioninį bendradarbiavimą, kad galėtumėme siekti paramos diplomatinių pastangų, kad galėtumėme ir toliau pasikliauti savais diplomatiniais kontaktais ne tik su žmonėmis Sirijoje, bet taip pat ir kitur ir taip pat visame regione, kur ir slypi tas esminis sprendimas, kaip būtų galima visus suvienyti. Taip pat e, tikimės, kad bus sunaikintas cheminis ginklas, darbas vyksta ir daug valstybių narių pasveikino e, tai ir suteikė logistinę paramą. Taip pat mes prisidedame prie OPC W, kad būtų galima įgyveninti paskutinę cheminio ginklo sunaikinimo programos etapą. Taip pat e, minėjau padėtį Centrinėje Afrikos Respublikoje, aš manau, kad tai kelia nerima ir mes turime, aišku, elgtis ryštingai. Mes artimai bendradarbiaujame su Prancūzija ir labai sveikiname jų veiksmus. Mes 50 milijonų eurų skyrėme paremdami ten vykstantį darbą ir teikėme nemenką humanitarinę pagalbą dar 18,5 milijono eurų bus įsipareigota pirmadienį. Ir bandome išspręsti krizę, suteikti žmonėms e, geresnės perspektyvas, tai bus aptarta ir, ap, bus aptarta ir vadovų taryboje, taip pat apie tai daug kalbame su Afrikos partneriais, siekiant greitesnė, greičiau išspręsti tokias krizes. Ir masydama apie tai, kas vyksta Afrikoje, turiu pasakyti, kad aš negaliu pamiršti ir pietų Sudano padėties, ir taip pat padėties džiuboje ir kitur, kur daug dirbame su savo delegacija ir krizės platformos susitikimas vėlgi vyksta dabar čia, e, dabar šiuo metu, bandant išsiaiškinti, ką dar būtų galima padaryti. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, šalia visų kitų aptartų reikalų dar norėčiau Mianmar Birmos, Mianmaro Birmos darbo grupę paminėti. Mes su jie tarybos pabaigoje kalbėjomės ir norėčiau parlamentarams padėkoti už jų paramą ir pagalbą. Per tas dvi sėkmingas dienas Jangon ir Nabatur, kur mes su prezidentu Sensin ir Ansan Suči daug dirbome ir tikrai tai įvertino visi Mianmaro ir Birmo žmonės. Ačiū. Grazie, grazie. Facciamo un primo... Ačiū. Galbūt pirmiausia suteiksime žodį koordinatoriams, kurie kiekvienas galės kalbėti po dvi minutės. Pirmiausia, ponas Lafranka. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone vyriausiai galiotinė, malonu Jūs čia pasveikinti. Jūs tikrai buvote labai užimta pastaruoju metu. Ir per Helga Schmidt. Norime padėkoti. Padėkojame Jums už Irane e, įvykusias dėrybas, lauksime, kas pasikeis per kitus šešis mėnesius. Jūs minėjote padėtį Sirijoje ir taip pat žinome, kad siejami lūkesčiai su, e, e, su diskusijomis, kurios prasidės sausio mėnesį Ženevoje. Kaip Jūs jas vertinate? E, padėtis kaimininėse valstybėse yra ypač sudėtinga. Peržiūrėjau tarybos išvadas ir žinau, kad, pažiūrėjau, ypač Libane padėtis yra nestabili. Mus neramina ir padėtis Ukrainoje. Norėčiau išgirsti jūsų vertinimą. Ką Jūs manote apie Ukrainos su Rusija pasirašytą susitarimą, jo finansinį aspektą, dujų kainas? Ar tie susitarimai reiškia kad muitų sąjunga taip pat prieėjus laikui bus pasirašyta. Mes stebėjome jūsų kelionę, jūsų vizitą Kijeve, jūs pasisiūlėte tarpininkauti. Apie tai e, buvo kalbėta parlamento patvirtintoje rezoliucijoje. Ar jūs manote, kad kitos šalis palaikys jūsų šį siūlymą? Ir galiausiai, ponė vyriausiai, uh, įgaliotinę. Kai, kokios yra tarybos išvados dėl išorės veiksmų tarnybos peržiūros? Man atrodo, kad vidutiniu laikotarpiu tai užtruks ilgiau nei buvo manyta pradžioje. Ar jūs manote, kad ar lieka tam laiko iki jūsų kadencijos pabaigos, ar tas darbas teks jūsų įpėdiniui? Ir galiausiai, aš suprantu, kad jūs esate labai užimta, bet nepamirškite Latino Amerikos. Sausio mėnesį Santiagė bus peržiūrima asociacijos sutartis su Meksika ir Čilė. Padaryta labai daug pažangos, todėl prašyčiau iki šios komisijos kadencijos pabaigos uh, uh, susitarti dėl mandato šiuo klausimu. Ačiū toliau, ponė Gomes, socialistų vardu, dviems minutėms. Sveikinu ir aš jūs e, susiekme Irano klausimu. Iranas yra vienas svarbių e, veikėjų e, Sirijoje, ką tik susitikome su Kristalina Georgieva, jungtinių tautų atstovais ir jie kalbėdami minėjo, kad Sirija reikalauja dėrybose, kad karinis E, sprendimas nebūtų pasirinktas, tačiau e, kai kurie iš tų dėrybininkų yra Saudo Arabijos, Kataro atstovai. Ką jungtinės tautos sako jiems? Kaip rengiamasi e, įtraukti visus dalyvius į Ženevos 2 dėrybas? Norėčiau išgirsti, Ukraina, jūsų atsakymą ir jūsų vertinimą, kokia yra ekonominė padėtis, ir ką mes, Europos parlamentas, galėtume padaryti, kad paremtume jūsų veiksmus, kad paremtumėme reikalingus veiksmus Ukrainos atžvilgių, žinodami, kad padėtis yra tokia susiskaldžiusi. Galiausiai Afrika. Jūs minėjote, kad padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje yra labai neraminanti. Prancūzija ten veikia viena. Toliau Pietų Sudanas galėčiau kalbėti apie Mali arba Gvinėje Bisau, kur valstybė žlunga, kur Portugalijos lėktuvai turėjo priimti žmonės, kurie teigia esą Sirijos piliečiai su padirbtais pasais. Ten buvo CSDP misija vykdoma ir tos paėgos turėjo būti atitrauktos. Ar tos misijos teisingai dislokuojamos, ar ministrai priima teisingus sprendimus. Paskutinėje bendrųjų reikalų taryboje Pavyk, ar pavyko peržiūrėti tų mm, bendrų saugumo politikos misijų finansavimą? Kaip užtikriname įstatymų viršenybę, viršenybę kokia strategija taikoma šiuo klausimu? Ačiū, ponė Gomes. Iš tikrųjų, jūs nekalbėjote ilgiau nei dvi minutės, ponė Skacin, dviems minutėms. Pone Ešton. Alde frakcijos vardu norėčiau pasveikinti Jūs su sėkmingais veiksmais ES užsienio politikos srityje. Ši politika egzistuoja jūsų dėka, ji yra atpažįstama ir Europoje, ir pasaulyje. Ir jūs tapote daug svarbesne veikėja, nei buvo tikėtasi, kuomet jūs pradėjote savo darbą, todėl sveikinu jūs ir jūsų komandą dėl Irano. Mes norime, kad e, viltis būtų įgyvendintos, kad viskas būtų įgyvendinta praktikoje, kad būtų būtų dėgiama ES strategija. Vakarų Balkanai, noriu dar kartą Jūs pasveikinti. Jūs, Iva Sačašis ir Hazim Tači, geriausia įmanoma, geriausias įmanomas trejetas, kuris gali būti ES ir Vakarų Balkanuose. Ir tikrai norėčiau, kad rastumėte dar du partnerius kur nors kitur. Mums reiks panašaus trejeto ir Ukrainos atveju. Trejeto, kuris suvoktų strateginius iššūkius, kuris gebėtų bendradarbiauti ir kuris pasitikėtų savimi. Sveikinimai dėl Kosovo ir Serbijos. Bet noriu pabrėžti, kad tai svarbi istorinė diena, nes Jotkalnyje pradėjo dėrybas. Tai ne tik pirmoji valstybė, kuri pradėjo dėrybas dėl 23 ir 24 dėrybinių skyrių, bet taip pat ir 5, 6 ir 26 dėrybinių skyrių, tai yra viešųjų pirkimų ir kovos su korupcija. Noriu Jūs pasveikinti Moldovos ir Gruzijos atveju, o apie Ukrainą turiu konkretų klausimą. Rusijos prezidentas yra įtakingas veikėjas, jis yra veiksnys jis yra pagrindinis veikėjas scenoje. Ir todėl mums reiks e, griebtis ryštingesnio žaidimo su juo. Ką jūs apie tai manote? Galiausiai, e, sisteminė korupcija yra Ukrainos problema. Demokratija tapo jos įkaitų ir noriu žinoti, ką jūs rengėtės daryti šiuo klausimu. Žaliųjų vardu Kronberg ir prašau visų e, laikytis pasisakymui skirto laiko. Pasisakančių sąrašas yra tikrai ilgas, jis bus baigtinis, nes kitaip tai baronienė nespės atsakyti jūsų klausimus. Noriu pasveikinti jūs e, su jūsų veikla Irano atžvilgiu. E, Irano delegacija Europos parlamente šiandien grįžo iš apsilankimo Irane. Ten įvyko daug susitikimų su parlamentarais, NVO ir E, užsienio reikalų ministerijos atstovais Teherane. Ten lankėmės tuo metu, kai jungtinės valstijos paskelbė naujus sąrašus pasaulio spaudoje ir žinoma, e, Irano reakcija bendrai buvo neigiama ir, ir amerikiečiai buvo kaltinami viskuo. Įdomu yra tai, kad e, tarp užsienio reikalų ministerijos ir parlamento viravo įtempti santykiai tuo metu, kai mes lankėmės. Spaudoje buvo rašoma, kad kad tie JAV paskelbti sąrašai nepažeidžia Ženevos sutarčių, na bent jau savo dvasia, ir kad vyks rimtos dėrybos. Uh, kai tuo tarpu parlamentarai visą tai vertino kritiškiau ir jų nuomonė tai yra sutarties pažeidimas. Bei kaltino jungtinės valstijas ir kritikavo užsienio reikalų ministrus. Taigi egzistuoja tokia įtampa. Irane nebuvo kalbama apie tai, ar tai ar naujosios ar senosios sankcijos, ar nebuvo gilinamas į situacijos detalės. Užsienio reikalų ministras E, laikosi kitos pozicijos, nes parlamente yra e, radikaliosios stovyklos atstovai. Aš noriu paklausti, kaip Europoje vertinami tie JAV paskelbti sąrašai, kaip jūs juos apibrieštumėte. Ačiū. Panas Tenok, vieną minutį. Aš čia, ponia Ašton. Aš taip pat norėčiau Jūs pasveikinti su pukiais, Jūs su puikiais metais iš, dėl Belgrado ir Prištinos susitarimo ir nesenų Ženevos sutarčių dėl Irano brandolinių ambicijų, dėl Urano sodrinimo programos. Visų pirma, apie Ukrainą. Jūs sakėte, kad ponas Janukovič, šalies prezidentas, Jums patvirtino savo siekį pasirašyti asociacijos sutartį. Tačiau tai netaip aišku, vertinant jo vizitus į Maskvą ir Sočį, kur jį rusai išpirko ir kur buvo susėta dėl strateginio e, partnerystės susitarimo su Rusija. Aš nesuprantu, kaip tie dalykai sus atitinka vienas kitą. Anos Gomeš klausimas, kokių dar mes masalų galėtume pasiūlyti rusams? Uh, E, smurto panaudojimas Maidano aikštį išvalyti, ar tai neprimena e, Baltarusijos stiliaus sankcijų? Taip pat sakėte, kad e, vertinant Rusijos apsisprendimą susigražinti buvusias sovietinės šalis į savo įtakos zoną, apspręs jos tolesnius veiksmus. Rusija atvirai palaikė Janukovičiaus ir jo vyriausybės pastangas brutaliai išvalyti Maidano aikštę nuo demonstrantų. Iranas. E, praeitie Iranas buvo labai e, slidus pašnekovas ir kas bus, jei paaiškės po penkių mėnesių, kad jis pažeidė sutartį, kaip mes iš naujo pradėsime taikyti sankcijas, ypač atšvelgiant į tai, kad e, at, atleista naudotis išaldytų sąskaitų pinigais. E, Pietų Afrikos Respublika, ar bus duotas leidimas panaudoti kovinės grupės, kurios iki šiol dar nebuvo panaudotos, kurios gali būti naudingos stabilizuojant padėtį toje šalyje? Aš pats turiu, taip pat turiu klausimą, baronė Nešton, apie Siriją. Daugelie šalies regionų ekstremistų, isla, islamistų grupės, Al-Qaidos grupės, Al grupės e, skleid, įveda savo tvarką. Ir kai kurie pareigūnai mano, kad reikėtų bandyti užmėgsti ryšius su Asado režimu. Buvęs e, e, JAF ambasadorius Sirijoje, New York Times, teigia, kad reiktų bandyti dar kartą diskutuoti su Asado režimu. Kad tai, kad ir kaip e, E, neigiamai tai būtų suvokta, tai negali būti blogiau už džihadistų grupės, kurios ima viršų visoje šalyje. Ar tai būtų laikoma politiniu pralaimėjimu ar politiniu pragmatiškumu, makiavelišku žingsniu? Begin, Labai pateikėte įdomių klausimų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, už jūsų malonius žodžius e, po tų susitikimų su Iranu. Dabar, ko buvo tikimas iš Ženevos 2 susitikimo? Kaip aš tikėjusi, taip proceso pradžia. Aš nesitikiu, kad tą procesą Ženevoje per vieną dieną būtų galima užbaigti, tačiau tikiuosi, kad mes vis dėlto užmėgsim, pradėsim dialogą ir e, tokiu būdu e, išsikovosim sąlygas, kuriomis būtų galima teikti humanitarinę pagalbą, tiesiog, e, tiesiog sustabdyti karo veiksmus, pamaitinti žmonės. Tikiuosi, kad tas lakto bahimi įsipareigojimai, tai iš tikrųjų jų dėka e, padės, jų dėka šalis susės prie stalo ir tokiu būdu tai bus galima pradėti procesą. Aš įsivaizduoju, kad tai bus labai sunku, tai akivaizdu, tai matyti iš to, ką matom, e, nes e, labai daug atvyksta žmonių į Briuselį su įvairiais ketinimais, bet kita vertus mes turėtume pradėti procesą, nes jeigu jo nepradėsim, jo ir nebaigsim. Taip, jūs teisus, saky, teisus saky, minėdami e, Libano e, tokį pažeidžiamumą. E, nepamirškim, kad 25 procentai Libano žmonių yra Sirijos pabėgėliai, tad iš tikrųjų situacija sudėtinga ir mes tikrai visais būdais tengiamės padėti E, pabėgėliams, tačiau norim kartu ir politinio proceso, kad tikrai kurį, kurio imtųsi e, vyriausybė. Dėl Ukrainos čia atsakysiu iš kelis klausimus e, pateiktus kartu pono Taniko. Pakartosiu prezidento Janukovičiaus žodžius. Ir jis sakė, cituoju, mano visa, visa politinė karjera tai uh, E, tiesiog priartinti, atvesti Ukrainą į šitą susitarimą. Aišku, galit tikėti tuo, galit ne, bet aš e, pacitavau tai, ką jis pasakė per mūsų pokalbį. Tačiau jo problema, jo manimu, tai yra būtent ekonominiai sunkumai, kurie dabar su kuriais šalis susiduria. Taip, bet kartu jis sutinka ir mes sutinkam, kad reikia e, jam palaikyti gerus ryšius ir su Rusija. Ir jie turi prekybos susitarimą su Rusija ir tą susitarimą reikėtų tęsti. Ir iš tikrųjų daug yra nesusipratimų, tai yra iš, susijusių su mūsų su santykiai su mumis. Mes galim tą aiškinti, bet dabar jeigu pažiūrėtume, kaip augo ūkis, ūkio tiesiog e, padėti Ukrainoje, tai e, suprantama, tie ryšiai išeis į naudą Ukrainai ir kartu e, Rusijai, nes iš ties reikia perstruktūrizuoti tam tikras pramonės, šakas ir tam reikia kartu finansinių institucijų paramos, kurias, kurios jau e, dirba Ukrainoje. Tad e, iš ties iš įvairiausių šaltinių, tiesiog įvairiausios organizacijos pageidauja prisidėti prie Ukrainos ateities kūrimo. Tad iš tikrųjų kalbama apie dalykus dabar, kurie dabar spręstini ir juos galima iš tikrųjų išspręsti šito susitarimo pagrindu. Labai svarbu e, suvokti, kad nie, tai yra tai, kad tai, ką aš pasiūliau e, per susitikimą, kad tai kad, kad, tai, kad niekas iš tikrųjų neužkirs kelio išspręsti minėtiems klausimams. Dabar EVT peržiūros. Taip, aš norėjau EIVT. Taip, aš norėjau e, išspręsti tą klausimą per savo kadencijos laikotarpį. Taip, aišku, tam reikia pakeisti kai ką teisės aktuose, e, kartu, e, kartu reikia imtis tam tikros praktikos. Mes jau turim sukaupę tam tikrą praktiką ir aišku, dabar kai diskutuojam su valstybėm narėm, tai aišku reiškiamos įvairios nuomonės ir taryba priima sprendimus tiesiog konsensuso pagrindu. Tačiau aš tikiuosi, kad e, parlamentas stebės šią sritį ir iš tikrųjų padės mano e, įpėdiniui ar įpėdiniai tiesiog padės spręsti e, problemas. Uh, E, laikui bėgant ta mano tarnyba, aišku, e, evoliucionuos, tad tokia yra padėtis. Ir aš tikiuosi, kad tas e, mano tarnybos peržiūros dokumentas tai tiesiog neatsidurs stalčiuose, bet tiesiog jis bus, nu, jį, juo nuolat bus remiamasi. Tad parlamentas rėmė ir aš noriu padėkoti už tai, nes taip keičiam padėtį. Lotynų Ameriką mes tikrai juos nepamirštam, nepamiršom. Kaip žinot, komisijos pirmininkas lankėsi Kolumbijoje, Panamoje, mes planuojam daugiau sustikimų. Labai svarbu toliau plėtoti mūsų ryšius su Lotynų Amerikomis šalimis ir tikiuosi, kad ateinančiais metais mes jau turėsim aiškesnių minčių e, su Merkosūro šalimis, dėl Merkosūro šalių. O E, ponas Barozo per vizitus e, irgi aiškiai išsakė, e, kiek ES remia tam tikrus poslinkius šiuose šalyse. Ir Bet kartais yra labai sunku kai dėmesį sutelkėt e, į tam tikrus e, dalykus, e, antai dabar akis krypsta į Iraną ir kartais tiesiog kartais tarsi dėmesys nuslūksta kitur, bet mes nepamirštam. Sirija dabar. Svarbiausias principas, kad jeigu nesu, nepasieksi taikos su uh, su draugais, tai tada, su, tada taika, pasie, taika pasieksit su priešais. Tačiau šiuo atveju, šiuo atveju vėlgi kalbam apie įvairiausias e, grupės, o Ženevoje e, buvo tam tikrų vėl e, grupių iš šios šalies ar kitų šalių Ir aš įsivaizduoju, kad Abrahimis iš tikrųjų masto, kaip būtų galima įtraukti visas tas uh, sroves. Tad mes turim tiesiog pritraukti tinkamų žmonės į šitą procesą. Ukrainos klausimų. Ką Europos parlamentas galėtų nuveikti? Jūs jau dalyvavot Ukrainoje, jūs tiesiog e, parlamentarai tiesiog kalbėjo ten, kalbėjotės su žmonėms, su vyriausybė ir labai svarbu, kad e, teisėkuros institucijos dalyvautų. Dėl Bisau Gvinėjos. Taip mes turim uh, užtikrinti, siekti, kad uh, vėlgi būtų atkurta, atkurta tvarka, uh, buvo, vyko diskusijos su Portugalijos e, užsienio reikalų ministru, užsienio reikalų ministrų taryboje dėl Portugalijos air e, skrydžių. Tad tikimės, kad tikrai e, toj šalyje bus suformuota nauja vyriausybė ir ginkluotosios paėgos ją pripažins. Bendroji saugumo ir gynybos politika. Taip, ji iš tikrųjų kol kas e, joje sprendžia valstybių vyriausybių vadovai, tiesiog nu, nu, nurodo tam tikras pagrindinės gairės. E, turim e, šiaip jau tam tikrų uh, E, misijų, kurios pasiteisino, kurios e, šiaip jau turi e, pereiti į kitas misijas, tačiau tam reikia Europos vadovų tarybos, kuri, kuri priimtų tam tikras šios politikos gairės. Toliau Trojka, Serbija, Kosovas ir kita Vakarų Balkanų valstybė. Labai malonu man dirbti su abiejų tų paminėtų valstybių ministrais pirmininkais. Uh, ir tikiuosi, kad e, jie iš tikrųjų parodys visam regionui, kad e, tai, ko jie ėmėsi, įmanoma ir kitiems. Nes iš tikrųjų jiems teko spręsti labai daug sudėtingų praktinių klausimų, tiesiog neperžengiant tų kraštutinių linijų. Na, o dėl Rusijos vaidmens e, ir Ukrainos klausimo, Kaip sakiau, Ukraina turi palaikyti stiprius ryšius su Rusija, mes to nekvestionuojam. Ir kai užsienio reikalų ministras Lavrovas e, dalyvavo piet, darbiniuose pietuose, e, mes apie tai irgi su juo kalbėjom. Bet kita vertus norim, kad e, tiesiog labai svarbu suvokti, ką mes galėtume e, padaryti tiesiog praktiškai padėti. Diskusijos e, vyku, vykusios Maskvoje tai daugiausia sukosi apie dujų kainų stabilizavimą o dėl Rusijos valstybės obligacijų pirkimo, tai JAV doleriais. Tad taip, mes dabar uh, Mūsų manimų tokie susitarimai iš tikrųjų ne, neužkirs mums ir jiems keliu eiti į priekį, nes tikrai nebedaug beliko, kad pasirašytume sutartį, susitarimą. Paruošiamasis darbas jau nuveiktas ir aš tikiuosi, beje, prezidentas Janukovičius mane patikino, ko jie siekia Ir aš, ir aš tikiu, kad tiesiog jie, jiems pavyks, bet tik tai dabar reikia stebėti padėtį. Toliau kelionė į Iraną. Man labai e, buvo įdomu išgirsti jūsų įspūdžius iš Teherano. Dėl ankstesnių sankcijų tai nieko nauja, padėtis nepasikeitė tik tai dabar kaip tos sankcijos pateikiamus. O iraniečiai žino, kad vyko tam tikri pokalbiai ir kai atvyko jų ministro pirmininko pavaduotojas, apie tai irgi buvo kalbama, dabar ketvirtadienį vieno, vienoje prasidės ekspertų lygio pokalbiai, tad iš tikrųjų daugiau darbo nuveikta tam, kad politinius pokalbius paverstume grinai techninio pobūdžio e, dėrybomis. E, mano e, generalinis direktorius buvo susitikęs su atitinkamais asmenim, aš pati buvau susitikusi. Pone Tanukai, jūs kalbėjote apie mūsų tam tikras malones. Labai svarbu kad mes neįsiveltume į tokias diskusijas, kur kažkam kažką siūlytume patepti ir panašiai. E, buvo rusai išdėstė savo poziciją, dabar Europos investicijų bankas e, šiaip jau jam rūpi Ukraina. Tad iš tikrųjų yra tikrai daug investavimo uh, E, galimybių tam, kad skatintume Ukrainos ekonomiką. Bet tai nereiškia, kad mes kažkaip bandytume pamaloninti ir aš tą pasakiau prezidentui. Ir suprantama, prezidentui, Ukrainos prezidentui, aišku, rūpi, kaip vystyti šalies ekonomiką. Tad e, būtent apie tai galim kalbėtis, kaip kokia parama numatoma pramonės šakoms, ten dirbantiems žmonėms. Uh, Bet jeigu dabar pasižiūrėtume į potencialą dviejose srityse, kurios, kurias aptarėm, būtent žemės ūkio potencialas ir energetikos sektoriaus potencialą, e, jau neminint darbo, kuris laukia technologijų, infrastruktūrų srityje. Tad iš tikrųjų Ukrainai, Ukrainos e, perspektyvos geros plėtoti standartus, aukštus standartus tuose dviejose srityse. Tad tokiu būdu tikrai e, šiuo atveju tikrai bus sudarytos sąlygos e, investicijoms, kuriom, kurios, kurių joms reikia. Toliau, e, sankcijos Iranui. Mes iš tikrųjų sieksim įgyvendinimo susitarimo kuris tikrai padės mums žengti į priekį. O iš diskusijų su Iranu paaiškėjo, kad būtent tokiu keliu mes e, einame, mes turėtume eiti, būtent tokiu keliu siekiam siekiam eiti, tikimės e, įgyvendinimo plano, sustarimo įgyvendinimo plano ir tikrai tikimės dirbti toliau. Dabar jūs paklausėt, kodėl nenaudojamos kovinės ES grupės. Uh, nes kai kurios valstybės narės pageidautų tiesiog karinio įsikišimo į Centrinę Afrikos Respubliką. E, tam, e, bet tam reikia, žinoma, konsensuso tarp 28 valstybių narių. Jūs, e, komiteto pirmininkė, manęs paklausėt apie Siriją ir ypač tuoj aš susirasiu savo dokumentuose Taip, dėl e, galimų e, dėrybų su prezidentu Asadu. Ar Asado režimas e, taip, ar jis iš tikrųjų kaltininkas dėl tų mirčių, ar, ar kita vertus, ar, ar kaip sakoma, jis nori ap, ap, apsaugoti savo piliečius, bet nepaisant kas būtų ateityje ir nepaisant kaip pakryps Ženevos e, diskusijos, mes turim suteikti Sirijos žmonėms e, tiesiog e, suteikti šansą turėti naują vyriausybę. Mes turėtume būti, mes turėtume siekti to nes 75 procentai šios šalies žmonių e, yra tikrai giliai paveikti, traumatizuoti žmonės, e, vaikai, e, žmonės, kurie neturi medikamentų, neturi maisto, situacija baisi. Ir nepriklausomai nuo to, kas bus ateityje, mes turėtume siekti, kad šita šalis pakiltų iš pelenų, kad iš tikrųjų tie e, žmonės e, tikrai turėtų ateitį. Ačiū. Yra 12 kolegų užsirašiusių į kalbėtojų sąrašą. Pusantros minutės kiekvienam. Pirmasis kalbėtojas – ponė Gabrielė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už atliktą darbą ir nuolatinius įsipareigojimus, taip pat e, sveikinu sėkmingai atlikus daugybę dėrybų nuo pat kadencijos pradžios. Šiandien aš norėčiau kalbėti kaip buvusi rinkimų stebėjimo misijos vadovė Demokratinėje Kongo Respublikoje 11 metais. Aš norėčiau, kad Europos Sąjunga toliau vykdytų savo įsipareigojimus siekiant taikos ir stabilumo Kongo Demokratinėje Respublikoje nes tikrai pasiekėme pozityvių rezultatų, e, susitvarkėme su tam tikromis grupuotėmis ir aš su Martin Kobler Monesku e, vadovu. Kalbėjomės apie tai, kas pasiekta demokratinėje Kongo Respublikoje ir aš manau, kad buvo labai aiškiai išklausytas uh, išklausta mūsų nuomonė. Mes matome galimybių šioje šalyje užkirsti kelią smurtui ir pasiekti tvarios demokratijos. Tačiau tam jungtinės tautos, ES, visi tarptautiniai partneriai turi eiti tuo pačiu keliu, tačiau JAF, jungtinė karalystė, šiaurės šalys vis labiau e, yra matomos to, toje šalyje, mobilizuoja savo pajėgas. O ką darome mes? Ir aš turiu Jums du klausimus. Kinčasos vaidmo turi būti sustiprintas siekiant saugumo ir kaip pasirūpinti, kad neprarastumėme USEK tarnybos Gomoje vaidmens. Jolab, kad šios dvi misijos USEK ir Apollo baigsis 14 metais. Thank you. I also would like to congratulate you for the... Ponas Galtieri, aš irgi norėčiau Jūs pasveikinti pasiekus puikių rezultatų įvairiose srityse dėl Serbijos Kosovo dialogo ypatingai, kaip vyriausiasis stebėtojas aš turėjau galimybių pažiūrėti, pamatyti, koks didžiulis yra nuoseklaus požiūrio potencialas, jeigu jis pagristas aiškia politinė strategija ir lyderystė. Ir norėčiau taip pat pamastyti apie išorės veiksmų tarnybos peržiūrą. Kaip žinote, mes sveikiname 2013 m. Liepos mėnesio peržiūrą, kur buvo aptarti, aptarti daug klausimų, kurie atsispindėjo parlamento rekomendacijose. Taigi mes pritarėme šiam požiūriui dabar tarybos išvadose tai atsispindi, taigi aš norėčiau dar dvi mintis išsakyti. Pirmiausia, kodėl taryba tar, tarsi atskiria tas trumpalaikės rekomendacijas nuo ilgalaikių rekomendacijų. Ir mes turime pabandyti užtikrinti proceso testinumą, o ne palikti visų darbų kitai, kitam vyriausiam įgaliotiniui. Tiesiog kažkaip apjungti tuos darbus. Ir dar vienas dalykas, kur nėra sutariama dėl peržiūros, kaip išorės veiksmų tarnybos pajėgumus sustiprinti politikos iš, išorinėme matmenyje. Ir tą galime padaryti atitinkamomis priemonėmis, bet mes panašu, kad daugiau pasikliaujame tai žmonėmis, kurie turi sukaupę daug patirties e, šioje politikoje. Taigi norėčiau iškirsti jūsų pastabas. Ačiū, panas Daf. Lab, labą dieną. Bendrų reikalų taryba visiškai teisingai išsakė susirūpinimą dėl krizės Centrinėje Afrikos Respublikoje. Septintajame išvadų punkte teigiama, kad saugumo ir gynybos misiją reiktų čia apsvarstyti vienintelė institucija, kuri gali priimti tokį svarbų sprendimą dėl kovinių grupių dislokavimo, yra Europos taryba. Europos vadovų taryba. Ir aš tikiuosi, kad jūs kartu su pirmininku Barosu sugebėsite pastumti tokio sprendimo link. Nes jeigu nebus imtas ryštingų veiksmų dėl Centrinės Afrikos Respublikos, tuomet bus nuvilti ne tik žmonės, bet ir toliau bus keliami tolesni klausimai dėl to, koks yra tų kovinių grupių tikslas, kokia jų paskirtis, ar tai yra tik diplomatinis piruetas, ar jos yra sukurtos tam, kad būtų išgelbėtos žmonių gyvybės. Taigi, jūs, jums, jūs išgirdote paramą netgi iš konservatorių Britų atstovų pusės. Ir taip pat dabar tą patį sako ir Britas liberalas. Ir galbūt mes visi trys kartu galėtumėme irgi turėti visai nemažos įtakos uh, Brit Britanijos vyriausybės sprendimui atsisakyti veto teisės dėl e, kovinių grupių dislokavimo. Ačiū. Ponas Šulcas, pusantros mintis. Dėkoju. Norėčiau padėkoti Jums, ponė Lady Ashton, už Jūsų politinį įsipareigojim, politinius įsipareigojimus ir didžiulį darbą kad Europos užsienio politika būtų realiai gyvendinta. Ir Janukovičius gavo to, tos trumpalaikės paramos, 50 milijardų dolerių paramą ir pažada sumažinti dujų kainas. Taigi, ar tai reiškia, kad atsakoma ES perspektyvos ir ar nereiktų mums aiškiau parodyti, kad esame pasirengę suvaidinti tarpininko vaidmenį Ukrainoje, pasitelkiant svarius asmenis. Ponas Tyr. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau irgi jūs pasveikinti dėl susitarimo dėl Irano, Belgrado, Prištinos taip pat. Situacija Ukrainoje mums rodo koks dar laukia tolesnis iššūkis. Matome, kad Rusija vis sugauna daugiau, įgauna daugiau svorio ne tik čia, bet ir kitose žemyno vietose. Ir didžiausia ES siena yra su Bosnija Hercegovina. Ir kartais man atrodo, kad kai kurie ne ES veikėjai, tokie kaip Rusija, Turkija, turi daugiau svorio nei ES toje šalyje. Ir kad vis dar trūksta darnios politikos šioje svarbioje Balkanų regiono vietoje, kur regiono stabilumas nuo to daug priklauso. Taigi, mano klausimas, ar tikrai galime kažkaip susitelkti diplomatinė priemonių pagalba kai kuriams valstybėms narėms nekyla problemų dėl to, kad Turkija turi daugiau svorio, kitoms tai nepatinka, bet realus klausimas, ar galime sukurti dar ne ES politiką Bosnijos ir Cegovinos atžvilgių. Dėkoju. E, Madame de Kezer. Ne de Kezer. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ashton, aš jums jau e, rašiau dėl Irano, kad pasveikinčiau jūs, apie tai nekalbėsiu. Turiu, noriu paklausti apie Siriją ir Pietų Sudaną. Dėl Sirijos, e, žen, kalbant apie Ženevos 2 susitarimą, kokį vaidmenį jūs manote ES galėtų suvaidinti, kad mes užsitikrintumėme tokį pat matomumą, kokį užsitikriname jūsų asmenyje e, per darybą su, dėl Irano. Mes žinome, kad jūsų veiksmai yra testiniai, bet jis E, tie įvykiai tikrai bus plačiai prašinėjami žiniasklaidoje. Pietų Sudanas. Aš rengiau pranešimą e, apie Pietų Sudaną, dėl, jo, dėl to pranešimo balsavome paskutinėje sesijoje. Ten situacija labai trapi ir džubos e, režimui kyla nemažai pavojų. Uh, Norėčiau, kad jūs pateiktumėte savo analizę, kas ten iš tikrųjų vyksta. Jūs be abejo turite informacijos iš ten dirbančios delegacijos. Ar tikrai ten vyksta valstybės perversmas, ar tik tai bandymai įvykdyti valstybės perversmą? Žinome, kad mes apgalėstaujame, kad anksti ankstesnis mūsų atstovas ten nebedirba, nes tai buvo e, tikrai labai mūsų favoritas. Ir Europos Sąjunga, reikia pabrėžti, ten yra e, tai šaliai skiriusių nepaprastai didelės lėšas, tačiau nežiūrinti nieką, mes savo tikslų nepasiekėme. Ponas Vaigal. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Ešten jūsų trumpas pareiškimas po susitikimo su prezidentu Janukovičiumi davė daug, suteikė mm, galimybę realistiškai vertinti padėtį Ukrainoje. Per pastarąsias dvi dienas išgirdome e, tokių pareiškimų, kad Europoje nusileido nauja geležinė uždanga, prasideda šaltasis karas ir taip toliau. Nemanau, kad tokie vertinimai galėtų būti naudingi ir padėti rimtai ir atsakingai įvertinti, kur link krypsta Ukraina. Žinoma, ji turėtų krypti Europon, tai yra europietiška, e, europietiškų e, tradicijų valstybė. Tačiau netiesa, kad Ukraina susidaro iš dviejų dalių - rusiškosios ir ukrainietiškosios. Viena šalies dalis kalba E, ukrainietiškai, tai yra ukrainiečiai kalbant su ukrainiečiai, kitoje dalyje gyvena rusiškai kalbant su ukrainiečiai. Ir tiek. Skaičiau nuomonių apklausų rezultatus, kurie, kuriuose teigiama, kad ir, ir vakarinėje, ir rytinėje Ukrainos dalyje yra tiek pat žmonių, kurie pozityviai vertina uh, narystės Europos Sąjungoje perspektyvą. Noriu pasveikinti jūs ir manau, kad jūs tikrai savo poelgiais pademonstravote išminti ir parodėte, kad suvokėte, kokia yra tikroji realybė Ukraina. Kolega Milan Mon, prašau, kalbėsiu trumpai. Bronienė, aš atvykau vėliau į posėdį, atsiprašau ir nežinau, ar aš praleidau Ar daug praleidau? Ar kalbėjote apie savo pietų su ministru Lavrovu? Gal galite apie tai papasakoti, e, nes svarbus yra laikas ir vieta, kur tai vyko. Noriu paklausti, kaip vertinate parlamento mm, narių daugumos iniciatyvą, kad pilietinių laisvių komitetas, domėdamasis Snaudeno uh, atveju ir NSA veikla nusprendė užduoti klausimų ir Snaudenui. Ačiū Milanai, ačiū už tai, kad e, laikėtės pasisakymą skirto laiko. Ačiū, sako ponas Pikula. Noriu padėkoti už tai, kad Vakarų Balkanuose užsikrinote dėrybų procesą, tačiau apgailestauju, kad Bosnijos ir Cegovinos statusas išlieka tas pats, tačiau e, blokada, vienos šalies blokada vyksta dėl e, įstrigusių dėrybų. Bosnijos ir Cegovinos e, reformos turi prasidėti šitos šalies piliečių labui Tikiuosi, 2013 pabaiga reiškia ir tai, kad baigsis e, laikotarpis, kuomet tarptautinė e, visuomenė nesidomėjo padėtimi toje šalyje po, po, laikotarpį po Daytono sutarties. Pone Ašton, kaip Jūs vertinate Bosnijos Hercegovinos perspektyvą 2014, kurie bus rinkimų metai toje šalyje ir kaip vertinate Seidži Vintage byloje paskelbto nuosprendžio nevykdymą? Ačiū. Antonio Panseri. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti Jums, vyriausiai galiotinė, už tai, kad atėjote čia ir noriu pasidžiaugti pažangą daugelį stryčių. Turiu klausimų ir prašymą dėl pono DEF pasisakymo. Aš suprantu, kad valstybėms narėms sunku uh, E, įvert, politiškai vertinti padėtį ir, ir, ir e, suvokti, kas vyksta Afrikos žemynė, ypač kalbant apie Centrinės Afrikos Respublikoje žinome, kad kariniai veiksmai visada vykdomi su jungtinių tautų, bet kokie kariniai veiksmai e, vykdomi su jungtinių tautų leidimu. Ir norėčiau pabrėžti, kad E, iš tikrųjų laikomės kolonisto, ko, ko, kolon, kolonisto požiūrio, kad tarsi uh, kolonijinės vals, valstybės kolonistės šiasi ten, kurios anksčiau buvo, kur anksčiau buvo jų kolonijos, tai gali būti neteisingai suprasta. Vakarų Sahara. Man atrodo, kad atėjo laikas mums įtraukti į darbo tvarkę apsisprendimą patiems įvertinti, kas ten vyksta ir parengti mm, Europos požiūrį į tuos įvykius. Pone Liupčeva. Pone Ešten, kalbėsiu bulgariškai. Labai, mane labai nudžiugino jūsų pasisakymas ir mane taip pat labai džiugina išrės veiksmų tarnybos veiksmai Ačiū Jums, ypač už veiksmus dėl Serbijos ir Kosovo Balkanų regione. Mums reikia integruotų procesų. Procesai ten vyksta tinkama kryptimi ir būtent todėl aš norėčiau Jūs pasveikinti su Jūsų pasiekimais ten. Manau, kad daugiau pastangų reikėtų dėti buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Manau, jog reikėtų kalbėtis ir su Turkija, ypač dėl uh, politinių pareiškimų, kuriuos padarė Erdoganas apie Balkanų šalis. Tos šalis jaučiasi įžeistos jo pasakytų žodžių, atsižvelgiant, ten bu, jos buvo, apie jas buvo kalbama kaip apie buvusias Osmanų imperijos šalis. Neseniai lankiausi Gruzijoje ir ten uh, buvo kalbama apie, apie, apie dėrybas su Ukraina. Buvo svarstama, ar ukrainiečiai pasirašys sutartį, ar prasidės nuojas dėrybos ir kokie kriterijai bus keliami Rusija. Kaip jūs pati sakėte, manau, kad santykiai su Rusija E, yra aktualūs, svarbiausia, kad jie vyktų tinkama kryptimi ir ar jūs rengėtės diskutuoti šios klausimus su Rusija? Pone Jakonsarė, aš esu iš šiaurinės Suomijos dalies, kur gyvena kalėdų senelis. Aš noriu paklausti, ką aš jam galėčiau perduoti, kokius kalėdų norus, kalėdinius pageidavimus galėčiau jam perduoti. Ir tai buvo mano klausimas. Jums žodis atsakyti. Aš pabandysiu atsakyti kiek įmanoma išsamiau. Pone Gabriel, pabandysiu atsakyti jūsų klausimą. Jūsų susirūpinamas, kad M23 jau beveik neišnyko, E, demokratinėje Kongo Respublikoje ir kaip jūs užtikrinti savo matomumą ten. Suprantu, kad jūs klausėte dėl to, kad keičiasi krizių valdymo struktūros ir aš manau, kad atsiras, pamatysime ilgalaikių tendencijų požymius ir taip pat atsiras daugiau saugumo. Mūsų vykdomų misijų tikslas, kuris man labiausiai rūpi, yra tai, kad e, su, prieš man pradedant darbą niekada nebūdavo e, atsarginio plano, užbaigimo plano, misijos vykdavo tol, kol baigdavosi lėšos. Dabar mes bandome užtikrinti, kad misijos e, gyvuotų tam tikrą laikotarpį, bet kad jos evoliucionuotų ir pereitų į kitą etapą. Ir dabar e, po penkių metų tam, tai misijai keliama nebe krizių valdymo užduotis, bet e, ilgalaikių procesų skatinimo užduotis. Noriu patikinti, kad kol kas ta strategija pasiteisina. Roberto, ačiū Jums už viską, ką padarėte Šiaurės Kosove. Žinau, kad grįžote pilnas energijos Jūs suvaidinote labai svarbu vaidmenį, kurint EIVT ir atliekant jos peržiūrą ir noriu Jums už tai padėkoti. Kaip jau sakiau, peržiūra buvo suformuluota labai sąmoningai, kad atkreiptume dėmesį į trumpalaikės užduotis ir taip pat išdėstėme institucijoms užduotis, kur, kurias jos turi atlikti per tam tiklą tam tikrą laiką, tačiau mes neapėmėme visko. Mm. Aš tikiuosi, kad jei užtikrinsime, kad EIVT kad bandymai užtikrinti, kad e IVT pasiteisintų, mm, tos pastangos bus dedamos toliau. Jūs kalbėjote apie nacionalinių ekspertų skirimą. Iš tikrųjų, čia kalbame apie išteklius, darbo jėgą. Ir, o, o, e, aš norėčiau panaudoti EIVT išteklius kit, kitoms sritims, tačiau to negaliu, nes jų nepakanka. Sudėtingais ekonominiais laikais mes turime turimus išteklius inaudoti, išnaudoti kiek įmanoma e, optimaliau. Atsižvelgiant į tai, kokias situacijas mums teko spręsti per pastarosius kelis metus, atidarėme naujas delegacijas Libijoje, Mienmare, Birmoje. E, mąstant apie ateitį, mes turėsime dar sumaniau panaudoti mums skiriamus pinigus ir apie tai reikės pamastyti, atliekant peržiūrą. Žinau, kad jūs palaikote tokį požiūrį ir tikiuosi, kad jis ir toliau atsispindės. Pone Daf, jūs kalbėjote apie daugelį dalykų. E, aš kalbėsiu apie kovinės grupės ir jų vaidmenį užsienio gynybos ir saugumo, bendroje gynybos ir saugumo politikoje. Labai įdomu nagrinėti visas priemonės ir siekti, kad jos būtų veiksmingos ir pasiteisintų. Prancūzų misija. Mes palaikėme glaudžius ryšius su Prancūzija. Ta misija ji pradėjo. Tai nesusiję su koloninės valstybės vaidmeniu, tai susiję su ilgalaikiais ryšiais ir bandymais padėti šaliai eiti priekin. Tuo tarpu Prancūzija teikia dvišalę pagalba e, iš atskirų šalių pagrindų, manau, prezidentas Olonda apie tai kalbės e, vadovo sustikime. Ir dar viena labai svarbi, bet sudėtingas rytis, kaip užtikrinti sprendimų prieimimo procesą, kuriame dalyvauja 28 valstybės E, kad jis būtų veiksmingas ir spartus. Dėl įvairiausių priežasčių, kuomet suburi žmonės iš skirtingų šalių ir bandai užtikrinti, kad jie drauge veiktų kaip misija, yra labai sudėtinga užduotis. Užtikrin, pavyzdžiui, parengiant e, taisyklės, išsprendžiant kitus klausimus, mums nepavyksta to sutvarkyti tokia sparta, kaip pageidautume. Bet politinius sprendimus vis tiek priimama valstybės narės ir jų siunčiami ekspertai bus e, tose misijose ir kartais pateks į pavojingas situacijas. Todėl tas kuriamas tinklas turi funkcionuoti ir jis tu, turi veikti sutarimo pagrindu. Ir tokiuose situacijoje Prancūzijos sprendimas teikti bišalę paramą bet jį nuo pat pradžių kalbėjosi su ES apie tai, ką ES galėtų nuveikti. Kaip ir Malio atveju. Maliui buvo skirta mokymo misija, kuri, ten veik, kuri dirbo vietoje ir dabar teikia ilgalaikę paramą. Manau, kad tai geras pavyzdys, kaip mes galėtume sėkmingai dirbti ir mes atsversime visas galimybes. Pone Šulc, klausėte, uh, Ar jūs manote, kad Ukraina bus priversta atsisakyti savo e, ambicijų ES atžvilgių? Aš tikiuosi, kad ne, aš tikiuosi, kad ji taip nepadarys. Iš tikrųjų, kalbant apie rytų partnerystę, reikia užtikrinti, kad šalis galėtų priimti tuos sprendimus, kurių joms reikia ir kad, kad susilauktų paramos tai darydamos. Mes pasisiūlėme tarpininkauti. Kalbėjausi pati su šalies prezidentu Jis man papasakojo, jis, mes kalbėjome apie mano dalyvavimą ir aš pasakiau, kad aš sutikčiau imtis tokios užduoties, bet labai svarbu suvokti, kokį, apie kokį vaidmenį kalbame ir aš su opozicijos vadovais kalbėjausi apie tai. Aš buvau ne tik vyriausioji galiotinė, bet ir dėrybininkė. Aš, aš tokį tokio vaidmens įmuosi dažnai. Bet be abejonės yra daugybė žmonių, kurie yra kompetitingi ir kurie galėtų suteikti reikalingą paramą Europos Sąjungoje, mūsų tarnyboje ir mes esame pasirengę tą pagalbą teikti. Taigi tai svarbu, jeigu bus pasirinktas toks kelias, bet, bet jie nori mūsų pagalbos, o tai yra labai svarbu. Bosniją. Taip, ponas Ter e, paklausėt apie e, Bosnijos Hercegovinos vyriausybę. Šiaip iš tikrųjų laukia didžiulis darbas, mes apie tai kalbėjomės prieš porą dienų. Uh, mes turėtume iš tikrųjų padėti jiems e, tiesiog imtis veiksmų, turiu galvoje Seidži Vintage bylą, sprendimą byloje. Tačiau mes turėtume mąstyti, kaip turėtume padėti šiai šaliai, nes priešingų atveju tikrai jie tiesiog, e, tiesiog e, atsiliks. Uh, Tad labai svarbu, kad e, vyriausybės e, šitų Balkanų šalių, e, vyriausybės Serbijos, Kosovo vyriausybės artintų savo šalis prie Europos. Tokiu būdu mes iš tikrųjų turėtume mąstyti, kaip vystyti strategiją Bosnijos Hercegovinos atžvilgių. E, Tad aš sutinku su tuo, ką Jūs pasakėt. Kartu mes turėtume numatyti tam tikrus svertus šiame regione, jais geriau pasinaudoti. Bet labai, labai svarbu, kad visos vakarų Balkanų valstybės e, kuo labiau priartėtų prie ES. Ir aš tikrai tikiuosi, esu tikra, kad, kad, kad jų, jų e, busimi tie darbai dėrės su mūsų darbuotvarkės darbais. Ačiū už jūsų laišką. E, dabar ačiū už jūsų pastabas dėl Ženevos 2 susitikimo. Mes tikrai e, vaidinsim ir toliau didelį vaidmenį, nes mes labai nuosekliai e, prašėm būtent tokių dėrybų, dėrybų rėmėm Ženevos tą pirmą, sus, pirmo susitikimo dėrybas ir Ibrahimis tikrai irgi prisidėjo prie parengiamųjų darbų E, kurių rezultatas bus Ženevos antras susitikimas ir tokiu būdu tikrai mes remsim jungtinių tautų e, kitų e, subjektų pastangas, įtrauksim pilietinės visuomenės atstovus ir jungtinės karali, jungtinės tautos ir mes pasisakom už tai, kad reikėtų įtraukti ir moteris. Ir dabar Taip, mes neturėtume pamiršti, kad mes esam didžiausia, didžiausia donorė e, humanitarinės pagalbos tiekimo prasme. Tad tokiu būdu iš tikrųjų mes e, tu, tikrai stengsimės, kad procesas e, būtų sėkmė. Pietų Sudanas sunku dabar ne, neaišku, kas iš tikrųjų ten vyksta. Uh, O kaip jau sakiau, vyksta kriz, krizinis e, susi, susitikimas, tiesiog paskutinių naujienų neturim. Pietų, pietinio ten miesto oro uostas uždarytas. Tad dabar šiaip sunku labai humanitarinės pagalbos teikėjams e, prasiskverbti į, į tą vietą. Tačiau vėlgi dabar laukiam kol kas užsienio reikalų, reikalų ministro. Mes dabar susisiekėm su Etijopijos e, užsienio reikalų ministru, kuris palaiko ryšius su Pietų Sudano e, atstovais, tad mes laukiam kol kas e, naujausios informacijos. Tiesiog ir vis mus pasiekianti informacija kiekvieną kartą vis kitokia būna, prieštaringa bet kita vertus mane padėtis e, pietų sudane neramina, nes mes tikrai nemažai investavom į, į, į šią šalį, tikrai ten suorganizavom misijų, tačiau turėtume užtikrinti, kad e, ir toliau prisidėtume prie to, kad e, situacija būtų tokia, e, pasidarytų stabilesnė ir iš tikrųjų pietų Sudano prezidentas to irgi siekia. Pone Vidalį, jūs kalbėjote apie Ukrainą ir ypač pabrėžėt skirtumus tarp Ukrainos rytų ir vakarų. Daug e, žmonių apie tai kalba, tarsi mes kalbėtume apie vienos šalies du visiškai skirtingus tam tikrus regionus, bet aš netaip apibūdinčiau šią valstybę, nes e, šita e, valstybė, šalis neišvengiamai dėl istorinių priežasčių turi dvi orientacijas į, į, į vieną ir į kitą pusę ir tokia padėtis išliks. E, viena šalies e, dalis e, labiau grežiasi į rytus dėl ekonominių, tradicinių, istorinių ryšių, kita daugiau žiūri į Europos Sąjungą. Dabar labai svarbu, kad tai, ką mes siūlom, kad tai neužkirstų jiems kelio ir toliau palaikyti stiprius ekonominius ryšius su Rusija, tai jiems svarbu, tai šaliai svarbu. Mes iš tikrųjų norėtume vis dėlto, kad Ukraina renktų strategiją, kuri apimtų visą Ukrainą, kad mes iš tikrųjų nekalbėtume apie tuos atskirus regionus. Ponas Milani dar manęs klausė dėl Segalabrov. Tai buvo įdomu, Rusijos dėl Rusijos užsienio reikalų ministro taip bus jau e, užmėgsti tam tikri ryšiai, vis vyks susitikimai e, sausio mėnesį, dvišalių pagrindų. Dabar dėl naujojo susitarimo tai mm, jau mm, tikiuosi tam tikrų žingsnių dėl susitarimas dėl priekybos ir tikiuosi, kad po dviejų savaičių situacija bus aiškesnė. Tačiau Rusija nedviprasmiškai kalba, kad e, pageidauja tvirtų ryšių su savo kaimynais, e, minė e, Muitų sąjungą kaip labai svarbų projektą, o jų kaimynai su kaimininiam šalim, mūsų kaimininiam šalim yra labai svarbus jiems. Tad mes, aišku, logiškai, kaip sakant, nesipriešinam, kad mūsų tuos rytinės kaiminės palaikytų gerus ryšius su Rusija, bet kartu, e, kartu, kad palaikytų gerus ryšius ir su mumis, tai joms e, išeis į naudą. Kartu jūs paminėjot e, Snaudono klausimą, tai mes su JAV dirbsim NSA e, klausimais, tai tas klausimas minimas per visus mūsų susitikimus, jūs e, turbūt e, galite apie tai pasiskaityti ponos Reding pranešime. Buvo paminėtas kartu Bosnijos Hercegovinos klausimas. Labai, labai džiugu, kad klausimas vėl grįžta į darbo atvarkę. Taip, mes jau turėjom daug diskusijų dėl šių šalių, mano tarnybų žmonės, kitos komisijos tarnybos dirba e, šiais klausimais, e, būtent tuo, kad e, tiesiog užtikrinti, kad šis regionas labiau priartėtų prie ES. Tačiau jiems dar tenka nuveikti nemažai darbų. Ne, Seidžių Vintage bylos sprendimas vienas iš jų. Uh, Bet be to labai svarbu, kad Serbijos ir Kosovo vyriausybės pradėtų kartu dirbti, spręsdamos ekonominius, kitus politinius iššūkius. Kad mes tikimės e, tikrai žingsnių į priekį. Ponui Panzerį, kaip jau anksčiau sakiau, Prancūzijos dalyvavimas e, Centrinės Afrikos Respublikoje istorinė prasme yra labai svarbus. Mes visada šiaip jau dirbam Mm, kartu su jungtiniam tautom tokią praktiką tęsim ir ateityje. Na, o e, paprastai būna neišvengiama, kad dažniausia e, su susitarimais, kuriuos mes sudarom su Afrikos šalimis, susijusios tam tikros e, valstybės narės, kurie su jo šiomis sieja tam tikrą istorinę praeitis. Tai buvo E, Latino Ameriką, kartu tą patį galima pasakyti apie Centrinės Afrikos regioną. Tiesiog e, mes turim, mūsų valstybės narės turi patirties. Toliau e, mūsų vaidmuo vakarų Balkanuose, Turkijos klausimas buvo paminėtas, Ukraina ir Rusija, to nebesikartosiu. Turkija iš tikrųjų yra labai svarbi mūsų partnerė kaiminystės politikos e, kontekste. E, kai kalbam ir apie Bosniją Hercegoviną, tai e, kar, svarbi šiuo atveju yra ir Turkija, nes Turkija kartu su mumis irgi dėjo pastangas tiesiog pakreipdamos vakarų, alba, vakarų Balkanų valstybės e, tiesiog tam tikrą linkme, e, kad juos priartėtų prie Europos Sąjungos. Tad vyksta taip diskusijos. Na, o dabar paskutinis klausimas, ką aš galėčiau perduoti kalėdų seneliui. Tai iš tikrųjų pirmiausia norėčiau, kad gyvenimas palengvėtų Sirijos žmonėm. Tas man labiausia rūpi. Labai ačiū vyriausiai įgaliotiniai. Dar jūs kalbėjotės, kad ponas Baroso kalbėsis su Etijopijos, Etijopijos prezidentu, bet gal perduokit jam, kad jis kalbėtų apie politinius kalinius, e, antai e, ponia Salima, kuri, kuri kenčia nuo vėžio, kuri laikoma kalėjime. Per il suo impegno per il suo impegno. Dar kas nors nori pasakyti, ne, taigi dėkoju už jūsų pasiaukojimą, už tai, kad atvykote. Ačiū.